sprendimus. Socialdemokratų grupė ir žaliai būtent tokios pozicijos ir laikosi, taip pat ir guoja frakcija. Shout, tai štai, kai tik tenka garsiau kalbėti, prasideda kosulys. Korin Regis, jūs norėjot kalbėti, ar ne? Ačiū pirmininkė. Kalbu EPP vardu Atsižvelgiant į dabartinę krizę ir į dabartinę Graikijos situaciją, manome, kad labai svarbu, kad parlamentas balsuotų ir numatytų aiškiai, kokia yra mūsų pozicija dėl valdysenos paketo. Mes pasiekėme sutarimo su taryba ir tai pavyko padaryti tarybos ir komisijos komandos labai didelio darbo dėka. Ir noriu paminėti Karmoną, ar jis yra čia? Taip. Andris Karmana. Nes jam tikrai prireikė labai daug kantrybės ir labai daug ryšto. Teko pateikti daug netremiamų argumentų diskusijų metu tam, kad pasiektume tokios pozicijos, kokią turime pasiekę dabar. Tai tikrai nebuvo lengva labai lengva pasiduoti, nes dažnai kritikuoja e, visi tokį darbą, bet jūsų darbas buvo tikrai teisingas. Ir praėjusią savaitę pavyko prieiti lūžio tašką ir ketvirtadienio ryto 3 valandą ryte po 12 valandų dėrybų pavyko pasiekti sutarimą. Jums tai iš tiesų buvo 23 ar 24 valandų para. Tai labai labai dėkoju Jums už visą įdėtą darbą ir mes tikrai norėjome, kad balsavimas vyktų šią savaitę, kad parlamento pozicija taptų visiems aiški, nes kitaip ekofino e, išvados bus palaimintos tik tai tarybos ir parlamentas savo nuomonės pasakyti nebegalės. Ir aš nemanau, kad jūs nustepsite dėl to, kad parlamentui kilo sunkumų dėl kai kurių tarybos išvadų antradienį. Ir dėl to kyla rizika, kad paketas susilauks daugumos palaikymo parlamente. Bet mes vis tik tai to tikimės. Ir dabar, kai matome, kokiu pasiekimu pasiekėma taryboje ir kai kalbėjome su Žonu Poliu Gozės, turime prisiminti 2003 ir 2004 metus. Reikia labai atidžiai priimti sprendimus Reikia efektyviai išnaudoti sprendimų prieimimo galę taryboje ir komisijoje. Būtent todėl parlamentas pageidauja, kad sankcijų procedūros pradžia būtų numatoma kvalifi atvirkštinės kvalifikuotos daugumos pritarimu. Ir dar noriu paminėti, kad po ilgų dėrybų tarp įvairiausių nuomonių, vairiausių politinių frakcijų atstovų parlamente mums pavyko pasiekti susitarimo Elizos Ferreiros pranešime, kur kalbama apie simetriją ir asimetriją ir apie makroekonominį disbalansą. Dėl antradienio naktį padarytos pažangos mums pavyko pasiekti tokios nuomonės, kuri mūsų nuomonė turėtų būti priimtina tarybai. Bet šiek tiek tą poziciją pakeitė Ekofinas. Aš EPP vardu norėčiau išsakyti pritarimą tokiai darbo tvarkai, kurią siūlė ponė Bolus, kad balsavimui pateiktume tą poziciją, kurią pasiekėme 3 valandą ryto po ilgų dėrybų. Ir prie jos pridėtume vieną pakeitimą dėl atvirkštinės kvalifikuotos daugumos. Taip reikėtų elgtis ir išoriniam pasauliu tokiu būdu būtų aišku, kokia yra parlamento pozicija. Nors aš suprantu, kad Parlamente dar yra skirtingų nuomonių dėl augimo ir stabilumo pakto, bet EPP mano, kad tvarus finansai, tvarus finansavimas yra būtina prielaida augimui ir dėl to mes norime, kad būtų balsuojama dėl būtent tokio, tokios pozicijos. Ačiū, Udo. Hat immer gesagt, wir brauchen dringend die Stabilität der öffentlichen. Mes visą laiką pasisakome, kad reikia stiprinti e, šią poziciją ir kad reikia gerą paketą su taryba pasiekti. Bet vien grasindami to nepasieksim, reikalinga subalansuota strategija, reikia saugoti augimo proje, e, branduolį ir siekti, nuosekliai siekti strategijos 2020 tikslų. Tai, kas sakė pane Vartmentkol, labai nedidelė dauguma turėtų tų griežtų prie, griežtas priemonės pri, primesti ir man atrodo, kad tai yra labai problematiška. Dabartinėje Graikijos situacijoje, atsižvelgiant į dabartinę eurozono situaciją, Mm, reikia nedelsiant taikyti priemonės, kurios turėtų išgelbėti ekonomiką. Negalima sakyti, kad dabar e, paliekame šitą klausimą nuo šalyje, o paskui tik tais pritaikysime sankcijas. Tad aš norėčiau reikšti išlygų dėl skaidrumo, dėl galimybių tą procedūrą atlikti atvirų, už, atvirų, už uždarų durų beje apie tai jau kalbėjau. Manau, kad vis tik tais reikėtų užtikrinti, kad mūsų pasiūlymai būtų skaidrus, tik tai pasieksime konsensusų. Savo frakcijos vardu sakau, kad mes esame pasirengę kompromisui, kuris atspindėtų viso parlamento nuomonę. EPP ir e, kai kurie britų kolegos davė neįgiamą atsakymą. Žanpol Gauzė sako, kad čia neaišku, apie ką kalbame. Alde dar lau, tebe laukiame atsakymą iš Alde pusės. Mums politinėse diskusijose tai yra labai svarbus momentas ir nuo to priklausys, kaip mes toliau elgsimės. Liepos mėnesį parlamente turėtumėm turėti ne mažą, o didelę daugumą. Turėtų kaip nors duoti e, vaisių tos naktinės diskusijos. Norėčiau paremti mūsų poziciją. Silvy, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kas dirbo su šiuo klausimu. Buvo labai ilgas, labai sunkus darbas visi ir pranešėjai, ir visi bendradarbiai labai puikiai atlaikė tą didžiulį spaudimą, nes teko padirbėti ir naktį. Ačiū Vengrijai pirmininkaujančiai. E, iš tiesų labai sudėtingas klausimas Graikijos problema. E, dėl bendros sprendimų prieimimo ir dėl esmės norėčiau pasisakyti. Dėl bendro sprendimo prieimimo tai norėčiau pareikšti didžiulį nusivylimą nes vyriausybės juk pačios norėjo dėrėtis, ratifikuoti ir pasirašyti Lisabonos sutartį, kuri mums suteikė tas, ga, ga, tas galias. Bendras sprendimų prieimimas neturi būti toks, kad e, viską priima taryba, o parlamentas tik palaimina, uždeda kažkokią ant spauduką. Tikrai ne. Mes suprantame, kaip sunku dirbti tarybai, bet taryba turi dirbti e, bendro labo vardan, o ne sumuoti nacionalinių problemų ir tokiu būdu jas dar labiau užaštrinti. Kalbant apie atvirkštinę kvalifikuotąją daugumą, jokių pasistumėjimų į priekį nebuvo, tačiau e, man atrodo, kad buvo labai rimtų makroekonominių problemų iškelta. Valstybės narės labai santūriai žiūri į stabilumo paktą, bet ir į Europlius paktą labai žiūri santūriai, nes yra didžiulė asimetrija tarp tų, kurie turi bendrą valiutą. Čia nėra tai, ką parlamentas išgalvojo, tai yra būtinybė ir tą reikia įdėkti. Dar vienas dalykas, Alde E, pritarė tiems, kurie siūlo balsuoti ketvirtadienį prie atvirų durų. Bet kokia atveju diskusija turi tęstis toliau su taryba ir tarpusavie taip pat mums reikės diskutuoti. Tačiau mums buvo esminis darbo tvarkės klausimas dėl tarybos ketvirtadienį ir penktadienį. Tad jeigu vyriausybės nori atsižvelgti į parlamento poziciją, tai tikimės, kad jos labai vieningai atsižvelgs, o jeigu ne, tai tuomet visi turėsime galvoti apie naują poziciją. Dar vienas dalykas dėl Euro Securities Eurobonds. Mes pritarėme atsižvel... atsiimti kai kuriuos pasiūlymus. Mm. Norėtumėm iš komisijos pusės stipraus pareiškimo. Man labai svarbus klausimas. Ir dar dėl Elizos Ferreiros, dėl tų naujų įrankių buvo labai atliktas svarbus darbas per Vanšos buvo numatytos sankcijos už sukčiavimą, taip kad parlamentas iš tiesų duoda tam tikros pridedamosios vertės ir dabar tikrai nereikėtų visko palikti. Ir kalbant ekonominiais e, klausimais, pasakyčiau, kad jeigu yra tarpusavio priklausomybė valstybių narių vienų su kitom, nuo kitų, tai reikia, kad jos ir kalbėtųsi tarpusavyje. Filipai, Ačiū pirmininkė. Aš noriu visų pirma noriu pasakyti, kad mes žalieji esame prieš labai griežtą ekonominę valdyseną. Žinome, kad jos reikia, jos reikia Europai, bet ji turi atitikti tris kriterijus. Turi būti veiksminga, tai akivaizdu. Taip pat valdysena turi būti tvari laiko bėgėje ir ji turi būti teisinga. Ir čia mes manome, kad dabartinis paketas yra dar turintis trūkumų. Yra ten tikrai gerų pasiūlymų ir yra tokių pasiūlymų, kurie netitinka mano išvardintų kriterijų. Taigi, Gular ir Vortman Kol, Fajo pranešimai mums yra neprimtini, mes balsuosime prieš juos. Ir noriu labai aiškiai pasakyti, kas, ką mums reikštų, jeigu balsuotume už šį paketą. Visų pirma, pritrūktų griežtos drausmės tvarkant ne tik tai viešasias išlaidas, bet ir kalbant apie tai, kaip reikia valdyti investicijas, kovoti su skurdu, klimato kaita, užtikrinti užimtumą ir panašiai. Ir tokios drausmės nėra numatoma. Tai yra kalbama Europa 2020 strategijoje, bet niekas į tai realiai nekreipia dėmesio. Ir Dėl to mes nenorėtume pritarti tokiam paketui. Antra, jeigu būtų jam pritarta, negalima sukurti finansinio tvarumo, jeigu nesubalansuosime išlaidos, išlaidų ir pajamų. O dabar tai nėra padaryta, nes valstybės narės nuolatos atsisako bet kokių griežtų taupimo priemonių ir pažangos jokios nėra pasiekiama. Tad mes galėtume balsuoti už tą paketą, jeigu jisai įtakotų e, apmokestinimo paketą, bet dabar taip tikrai nėra ir dėl to mūsų nuomonė siūlomas, dosie siūlomas paketas yra nesubalansuotas. Toliau dėl peržiūros. Čia mes siūlome naujas sistemas, naujus būdus skirtus kovoti su tokiais veiksniais, kurie prieartina krizę Airijoje ir Ispanijoje bet noriu labai atvirai pasakyti tai, ką sakiau ir prie uždarų durų. Tas dokumentų paketas gali būti įtikinamas tik tai, jeigu makroekonominė priežiūra vyks dviejomis kryptimis. Ir ten, kur tinkama, mes vertinsime tiek e, perteklinės valstybės, tiek deficitinės valstybės bet taryba nuolatos atsisako tokio pasiūlymo ir mes suprantame kodėl. Aš džiaugiuosi, kad parlamentas pasiekė sutarimą dėl to ir žinoma, vieni norėtų, kad nuostatos būtų dar griežtesnės, kiti ne, bet bent jau kažkokį sutarimą sutar... pasiekėme ir dėl to labai džiaugiamės. Galiausiai Vicky Fot atliktas darbas dėl biudžeto sistemų atneš gerų rezultatų mūsų nuomonė ir Tam pranešimui mes pritarsime, nes ten kalbama apie tai, kad biudžetas turi būti planuojamas profesionaliai. Ir pabaigai, labai daug kalbama apie pra, Paryžių ir Berliną praėjusio paskutinėmis dienomis. Aš esu iš nedidelės valstybės, bet aš taip pat žinau, kad visoje Europoje nieko nepavyksta pasiekti, e, jeigu nepritarė Vokietija ir Prancūzija. Ir dėl to aš Noriu paraginti šias dvi didžiasias ES valstybės užimti tą lyderio poziciją, numatyti ambicingą ekonominės valdysenos paketą. Nes kitaip mūsų visi susitarimai bus labai trapus. Taigi aš pritariu Jums dėl to, kad reikia užtikrinti atvirkštinį kvalifikuotą daugumą, bet Jūs padėkite man pasiekti simetrijos nes mes juk čia formuojame savo piliečių ateitį. Ačiū. Dėkui. Lisa ir Karlas laukia dar kalbėti, taip pat pranešėjams bus suteiktas žodis. Ir dabar suteiksime žodį vienam kalbėtojui. Pas mus atvyko Bermudas ministrė, pirmininkė ir finansų ministrė. Ji atvyko jau prieš dešimt minučių. Ir taip pat vyks keitimasis nuomonėmis su tarybos pirmininku. Tad e, noriu paraginti visus savo pasisakymus sutrumpinti kiek galima labiau. Ir taip pat išklausysime poną Fajo, kadangi jis yra pranešėjas. Daugiau niekam žodžio nesuteiksiu. Nebent, jeigu pasirodys dar koks pranešėjas. Elisa. Ačiū pirmininkė, aš labai trumpai. Nekartosiu to, ką jau išsakė Udo dėl to, kaip netinkama būtų šiuo momentu kalbėti apie sankcijų paketą. Aš manau, kad makroekonominis disbalansas yra naujas dalykas, žvelgiant į ankstesnį stabilumo ir augimo paktą. Ir kadangi tai yra naujas dalykas ir kadangi jo tikslas yra suvaldyti plačiai tai, kas vyksta Europoje, yra labai svarbu, kad mes jį ir suformuluotume teisingai. Parlamentas nori būti aktyvus, kaip yra numatyta bendro sprendimo prieimimo procedūroje. Mes norime aktyviai dalyvauti ne tik tai sprendžiant sankcijų dalį, bet ir kalbant apie tai, kam tas sankcijas pritaikysime. Mes dirbame labai atkakliai ir noriu padėkoti pirmininkaujančiai valstybei, taip pat ir komisijai už visą darbą kurį jos atliko. Parlamento vardu mes norėtume, kad priimtume deleguotusius aktus. Siekėme kompromiso ir atsisakėme dėl to deleguotųjų aktų tam tikrais klausimais, kurie mūsų nuomonė yra esminiai ir kuriais reikia spręsti vertinant visos Europos situaciją, ne atskirų valstybių situaciją. Ir prieš spręsdami dėl to, kam reikia taikyti sankcijas, mes turime labai gerai suprasti, kaip veikia visa bendra ES sistema. Ir dėl to simetrija, kurią mes čia minime, nėra kažkoks smulkus punktelis. Tai yra labai svarbus centrinis dalykas visai Europai ir ypač eurozonai. Todėl yra būtina išlaikyti pusiausvyrą, kurią mes pasiekėme su pirmininkaujančia valstybė. Ir tikrai labai gaila, kad dabar netekome vienos labai svarbios mūsų pasiektos sustarimo dalies. Tad noriu visus kolegas paraginti būti lankstiems tam, kad įtvirtintume bendrą poziciją. Ir ateityje reikės ieškoti plataus konsensuso dėl viso paketo, bet e, dėl konkrečių sustarimo dalių, šiuo atveju dėl simetrijos, manau, turime būti atkaklus. Ir aš raginu visus kolegas stengtis siekti pažangos ir nedaryti klaidų ten, kur jų galima išvengti. Turime eiti teisingą linkme, kad Europa išgyventų ir modernėtų ateityje. Ačiū, Karlai. Yes, Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Pirmiausia, leiskite padėkoti kolegoms, e, pirmininkaučiai Vengrija ir tarybos kolegoms, kurie kartu dirbo, sunkiai dirbo. Ir dabar galėtume teikti, kad situacija yra lengvesnė, tačiau turime pasakyti, kad politinės skirtybės vis tik išriškėjo gerokai ir balsuoti gali būti sunku, bet tačiau visą tai yra demokratijos dalykai. Manau, kad galiausiai, ieškant bendros pozicijos, dėl makroekonomikos buvo padaryti nemažai pažangos, kompromisų reikėjo, bet aš manau, kad pasiektas rezultatas yra geras, pritariu kolegai Ferreira, kad turėtume pritarti kompromisui ir aš manau, kad tai būtų teisingiausias kelias. Tikiuosi, kad taryba supras mūsų sprendimą. Kad dėl stabilumo raugimo pakto gaila, kad kolegos kai kurie ketina nepritarti tam, ko, dėl, kai buvo susitarta kompromiso dėrybų e, dar gali vykti, procesas gali užsitęsti, tačiau nereikėtų, kad jis būtų per nelik ilgas. Ketvirtadienį reikės apsispręsti tarybai teks didžiulė atsakomybė. Sutariu su, su kolega Lambertsu. Jis minėjo, kad Vokietija ir Prancūzija šiuo metu e, bando ieškoti kažkokių sutarimų. Kol kas tai nebuvo labai vaisingas bendradarbiavimas, tačiau ketvirtadienį reikės priimti sprendimą taryboje. Ir manyčiau, kad tai yra tas sprendimas, kuris nurems Europos ateitį, bendros valiutos ateitį, ekonominės valdysenos ateitį, tad taryboje nereikės būti blogų sprendimų. Aš manau, kad mes turime dabar dar ieškoti galimybių susitarti dėl tų dalykų, dėl kurių sutarimai buvo pasiekta. Pirmininkė, ačiū Diego, prašau. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie bendradarbiavo šiuo klausimu. Šešėliniams pranešėjams ačiū pranešėjams, taip pat tarybos atstovams bei komisijos atstovams, kurie uh, įnešė savo indėlį iš šio klausimo svarstymą. Nes iš pradžių mūsų pozicijos buvo labai skirtingos, bandėme jas derinti Ekon komiteto sekretorijatas taip pat turėjo daugybę darbo. Norėčiau pasakyti šį beitą apie ekonomikos augimo ir stabilumo paktą. E, kaip minėjo pranešėjas, kolegos kalba dabar apie tam tikrus pakeitimus, apie susilietimą to pakto, kad būtų galima sumažinti skolą. Na, tarybą galima suprasti, kai kas gali būti e, ir naudinga, pažiūrėjau, numatymas kažkokių pereinamųjų laikotarpių ar panašiai. Aš taip pat norėčiau padaryti nuorodai tam tikrus labai svarbius sprendimus, kuriuos rado Europos parlamentas, pažiūrėjau, dėl Europos semestro buvo siūloma išmintingiau gyventi ekonomikos augimo ir stabilumo paktą, buvo Kalbama taip pat apie euroobligacijas ir jų sprendimus. Na, labai svarbus dalykas yra simetrija be abejo. Mes norėtume, kad šis principas būtų įtvirtintas per išmintingą laiko tarpą. Tikimės, kad rasime kuo platesnę daugumą. Dėkui, pirmininkė, ačiū. Turėčiau pasakyti kolegoms, kad ir komisaras, ir, ir, ir ponia ministrė mūsų posėdyje turėtų kalbėti. Ir, na, suprantu, kad kolegos turi daug ką pasakyti, tačiau norėčiau pasakyti, taip pat mūsų svečiai yra pasiruošę atvykti. Kai kurie kolegos nepatenkinti yra galutinio balsavimo atidėjimu, tačiau tai yra tik vienintelis kelias, kad būtų galima pasiekti sutarimo. Artimiausių svarstymo metų taryba tikimės pasinaudos jai suteiktomis progomis. E, kai dėl atvirkštinės kvalifikuotus balsų daugumos šis sprendimas, manyčiau, yra tam tikras tarpinis sprendimas. Mums nepavyko pasiekti sutarimo šią savaitę tai dar nereiškia, kad žlugo bendro sprendimo prieimimo procedūra. Aš manau, kad pasiekta buvo daug, kai kas galbūt galėtų sakyti, kad e, pirmininkavusios Vengrijos pastangos buvo tikrai didžiulės ir puikios ir nieko daugiau nebebuvo galima padaryti. E, buvo dirbama iki trečios valandos ryto ieškant sprendimo. Ir aš manau, kad jeigu būtų buvę įmanoma pasiekti galutinio sutarimo. E, ir jeigu buvo įmanoma pasiekti tiek, kiek pasiekta, tai būtent pirmininkaujančiai Vengrijai priklauso didžiausi nuopelnai dėl to. Maničiau, kad politinės skirtybės taip pat turi būti nagrinėjamos, turi būti tariamasi. Taryba siūlo daugiau vyriausybinės priemonės. Ta problema identifikavo kolegos. Dauguma kolegų išsakė savo nuomonę, sunku yra surasti tuos visiems priimtinus sprendimus. Norėčiau pasakyti tarybai, kad taip, ko gero, jeigu bus įtrauktas parlamentas tinkamai į tą darbą, tai tuomet galėsite e, sėkmingai pateikti siūlymus, sėkmingai bus įgyvendintas jūsų siūlomas dokumentas. Tad visiems dėkoju, dabar pereisime kad ir vėluodami prie kito darbo tvarkės punkto, keitimusi nuomonė visų Bermudos ministrė pirmininkė ir finansų ministrė ponia Paula Ann Cox. Atsiprašom už vėlavimą. Right, thank you. Dėkoju. Prašyčiau visus susėsti. Mūsų laukia apskaitimasis nuomonėmis. Ir taip pat noriu priminti, kad dar vyks skaitimasis nuomonėmis su tarybos pirmininku ir Vengrijos finansų ministru. Po to, kai mm, apskeisime nuomonėmis su Bermudos ministrė pirmininkė. Aš labai atsiprašau už tai, kad vėluojame, bet jūs, kaip matėte, mes turėjome aptarti labai daug svarbių klausimų. Sveika atvykusi mūsų komitetą. Mums labai įdomu išgirsti, ką jūs mums pasakysite ir nešvaistykime daugiau laiko. Iš karto žodį suteikiu jums. Ačiū. Gerbiama pirmininkė, labas rytas gerbėmiems Europos parlamento nariams ir gerbėmiems svečiams. Noriu padėkoti Jums už suteiktą galimybę. Iš tiesų yra unikali. Man, kaip Bermudų ministrai, pirmininkai ir finansų ministrai, kalbėti Jums. Aš tikrai nekalbėsiu labai ilgai. Ir manau, kad būtų daug naudingiau padiskutuoti, bet manau, kad svarbu pastebėti tai, kad aš atstovauju strateginė partnerė. Ir noriu kalbėti apie ypatingus santykius. Aš dalyvavau čia dviejų dienų e, susitikime, susitikau su sekretariato atstovais, su komisijos atstovais, mokesčių, generalinio direktorato atstovais, užsienio reikalų generalinio direktorato atstovais. Ir tikrai manau, kad yra labai svarbu, ypač žvelgiant į tai, kas vyksta Europos Sąjungoje, keistis nuomonėmis. Ši savaitė yra labai ypatinga, labai daug dėmesio yra skiriama tam, kas šiuo metu vyksta Europoje, bet kartu tai yra puikiai proga dialogui. Tai sakau todėl, kad praėjusią savaitę buvau Vašingtone, susitikau su e, JAV kongresu ir kalbėjome, ten yra kalbama apie tai, kaip reikėtų keisti ir kelti um, skolos lubas. Visi jaučiame ekonominės krizės ir nuosmukio poveikį. Iš tiesų, ta krizė buvo vienintelė tokia pastaraisiais metais. Ir ponas Gaidneris mm, išdo atstovas teigia, kad jisai tikisi, kad ES nereikės dėkti tokių griežtų priemonių, kokias turėjo įdėkti JAV ir užteks numatyti griežtą reglamentavimą. Bet to dar tikrai reikės siekti. Ir aš noriu Jums pristatyti Bermudų nuomonę. Mes labai stengiamės, kad mūsų reguliavimo uh, sistema būtų veiksminga, sveika ir noriu Bermudų pinigų departamento pirmininkui padėkoti, jis čia šiandieną nedalyvauja, bet prisideda labai daug prie to, kad mes kaip šalis e, įdėktume kontrolės sistemą savo finansų sektoriuje ir iš Bermudų perspektyvos, atsižvelgiant į mūsų valstybės dydį, mes e, organizavome EBPE, EBPO pasaulinį forumą. Kodėl? Todėl, kad esame ten e, vicepirmininkai. Ir taip pat esame labai linkę bendradarbiauti ir užtikrinti skaidrumą. Visi turime dirbti kartu ir pasaulis mažėja, jisai tampa pasauliniu kaimu, kur uh, Mūsų finansų sistemos yra glaužiai susijusios ir viena kita veikia. Ir mes suprantame, kad dabar yra puikia galimybė, puikia proga peržiūrėti savo įsipareigojimus, žengti toliau. E, reglamentavimo ir reguliavimo institucijos kalba apie Bermudus, lygina, kaip mums sekasi įgyvendinti mokumas 2 nuostatas. Tai daroma todėl, kad mokumas 2 aiškiai parodė, koks svarbus yra patikimumas, integralumas ir aiški struktūra finansų paslaugų sektoriuje. Tad aš noriu pasakyti, kad jeigu apie Bermudas prisimintumėte vieną dalyką, prisiminkite štai ką. Nepaisant mūsų nedidelio dydžio, mes manome, kad esame milžinai, milžiniški žiogai dėl to, kaip stengiamės įgyvendinti savo įsipareigojimus. Ir noriu priminti Jums, kad esame sudarę 24 susitarimus dėl informacijos mainų, ir esame įsipareigoję stengtis, kad patikimumas būtų vienas iš mūsų finansų sistemos bruožų. Ir yra trys žodžiai - lygybė, brolybė ir laisvė. Mums tie žodžiai yra labai svarbus ir nėra tušti žodžiai. Ir noriu pasakyti, kad uh, Mes, kaip ir jūs, jais remiamės ir nors esame geografiškai toli vieni nuo kitų, bet savo požiūriu esame labai arti. Dėkoju už laiką ir dėmesį. Dėkoju. Jau matau, kad Piteris Skinneris nori kalbėti, jis buvo pranešėjęs, kai svarstėme mokumas 2 reglamentą ir tikrai žino labai daug apie Bermudas. Piteri, žodis tau. Na, būtų gerai, jeigu aš dar daugiau žinočiau apie Bermudas. Būtų iš tiesų labai įdomu padiskutuoti. Visų pirma, gerbiama ministrė pirmininkė, noriu padėkoti už tai, kad atvykote ir už tai, kad pristatėte jūsų nuomonę dėl to, kas vyksta šiuo metu pasaulyje. Jūs iš tiesų esate labai diplomatiška. Esu sutikęs keletą jūsų kolegų ir iš to pokalbių aišku mums, kodėl Bermuda žengia tos žingsnius, kuriuos žengia siekdama skaidrumo. Žinoma, pasaulyje visą laiką yra kritikų, kurie teigia, kad galima žengti dar toliau. Ir mes esame visi atsakingi už tai, kad kartelę numatytų, iškeltume, kiek, galime, kiek galima aukščiau visoms valstybėms. Ir jūs esate viena iš pirmųjų valstybių. Yra tik tai Bermuda, Bermudas, Japonija ir Šveicarija. Uh, Tik tai šios trys valstybės yra iškelsios taip aukštai kartelę e, draudimo srityje. Nuolatos girdime apie tai, kas vyksta uh, užsienyje ir tai, kad daugeliu žmonių tai, kas vyksta užsienyje, yra tolimi dalykai, kurie nelabai jiems rūpi. O jūs labai aiškiai pademonstravote, kad taip nėra. Jūs teigiate, kad jūs klausote JAV, kas sako, klausote, ką Europa sako, nes jūsų padėtis labai ypatinga, todėl jūsų nuomonė mums labai svarbi. Iš tiesų situacija dabar sudėtinga. Daugelie Europos gyventojų ne iki galo supranta, kokios, nuom, kokios priemonės yra uh, siūlomas, o Bermudos puikiai parodė, kad tos priemonės gali būti dėgiamos veiksmingai. Ir aš galiu tikrai pasidžiaugti tuo, kas vyksta Bermudose ir kokia pažanga ten buvo padaryta. Ir noriu pasakyti, kad mes, Europos lygių, jūs minėjote strateginę partnerystę, mes turėtume stiprinti transatlantinius santykius, kurie ir nulems tai, kokie bus mūsų tolesni žingsniai. Dėkoju. Iš tiesų, situacija ir mūsų veiksmai yra kompleksiški. Ir aš, nors esu teisininkė, pagal išslavinimą pasistengsiu būti aiški savo pasisakymę. Visą laiką jaučiasi dikotomija tarp to, kas vyksta viduje, savo valstybėje ir kas vyksta už jos ribų. Bermudai yra pakankamai drasi, tiesi šalis ir nesame linkę atsiprašinėti. Mes visada sakome, kad norime būti tarsi e, prieglopstis tiems, kurie nori investuoti. Mes e, kūrėme aiškę ir skaidrę investavimo sistemą ir ją jau išbandė keletas pagrindinių stambių pasaulio investuotojų - TVF, taip pat Britų taryba įvertino mūsų sistemą ir mokumas, pagal mokumas 2 reglamentą buvo mūsų sistema įvertinta. Ir aš galiu dar kartą pakartoti, kad kalbant apie skaidrumą ir bendradarbiavimą, Bermuda labai seniai dalyvavo EBPO darbe rengiant mokesčių pagrindinės nuostatas mokesčių kodekse. Ir mes stengiamės užtikrinti, kad numatomi mokesčiai niekam nebūtų kengsmingi. Tad Bermudų įsipareigojimai yra labai aiškus. Neseniai pasirašėme susitarimus dėl informacijos mainų mokesčių srityje ir mes buvome įtraukti į baltąjį sąrašą patikimų valstybių, nes mes tengiamės būti patikimų veikėjų pasaulio lygių, stengiamės žaisti pagal taisyklės ir pademonstruoti tiems, kurie nori vykdyti verslą su Bermudais ir Bermudose, kad mes esame patikimi partneriai, nes reputacija yra labai svarbu. Kitas dar labai svarbus dalykas yra tai, kad net ir taikant JAV standartus ir Egmont Rubič standartus taikomus tam, vertinant tai, kaip valstybė kovoja su e, pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo vengimu, mes esame taip pat vertinami kaip patikimi. Tad mes visą laiką turime galvoje tai, kas vyksta mūsų valstybėje ir kas vyksta užsienyje. EBPO pasaulio e, formas vyko mūsų šalyje, kaip sakiau, dalyvavo virš 200 atstovų ir mes tokiu būdu pademonstravome, kad esame patikimi dėl mokumas 2, dėl e, komercinių garantijų. Aš žinau, kad kai pradama kalbėti apie tos techninius klausimus, visi e, tie, kas yra girdėję e, apie tai, kaip man tenka kalbėti šiais klausimais, gali pasakyti, kad tie klausimai yra daugumai labai techniški ir mažai čia emocijų yra reiškiama. Bet aš noriu pasakyti, kad mes manome, kad tikrai nėra šiais klausimais tokio sprendimo, kuris visiems tiktų. Kiekvienos valstybės situacija yra skirtinga. Tad stengiantis sumažinti sumažinti riziką e, dėl to, kad nebus laikomasi komersinių garantijų vartotojams ir rinkėjams. Ir Bermudų atsakingos institucijos sako, kad mūsų šalyje veikia tokia reguliavimo sistema, kuri yra parimta principais ir rizikos vertinimu. Ir jūs galite pamatyti iš mūsų teisės aktų, kad mes nuolatos stengiamės kerti, kelti kartelę ir užtikrinti, kad mūsų atsakingos institucijos turėtų reikiamų išteklių ir finansų ministerija nulatos iš manęs tikisi, kad parlamente aš ginsiu jų interesus. Yra labai svarbu, kad tie, kurie vertina Bermudas, suprastų, kaip skiriasi captives finansų priemonė, kuri turi būti taikoma uh, mažes, mažiau rizikos turinčioje aplinkyje sistemoje ir tos finansų priemonės, kurios yra taikomos, kai rizikos lygis yra didesnis. Ir kalbant apie mūsų draudimo sektorių, jis nuolatos auga. Su Europa mes keičiamės paslaugomis ir jau kiekvienais metais 16 milijardų eurų yra finansinių paslaugų apyvarta. Su, jungtinė karalystė išaugo šie skaičiai nuo 100 milijonų iki 1,5 milijardo. Su Vokietija taip pat 50 procentų išaugo uh, finansų paslaugų importavimas į Bermudas. Mūsų finansų ekspertizės, finansinės žinios yra labai išskirtinės. Į mus kreipiamasi uh, ne tik tada, kai norima atlikti e, kokį nors paprastą verslą, bet ir tada, kai verslo planas yra labai sudėtingas, nes mūsų finansinės žinios yra labai išsamios. Tad e, tiek Europos verslas, tiek vartotojai turi naudos iš bendratarbiavimo su beramudomis. Ir aš galiu Jums pasakoti, kokie mes esame nuostabus ir kokia puikia mūsų reguliavimo sistema, kokie mes esame patikimi ir kokie nuoseklus ir kokie esame puikios reputacijos. Bet politikams įdomiausia yra tai, kaip visa tai paveikia vietinius gyventojus. Ir kai kalbėjau Vašingtonė su politikais, Jiems svarbiausia buvo, kaip jie gali pasinaudoti mūsų patirtimi, kad naudos iš to turėtų Kalifornijos gyventojai ar Floridos gyventojai nukentėję nuo uraganų. Ir tai yra daug svarbiau negu bet kokie techniniai aspektai, ypač kalbant su, su politikais. O kalbant apie strateginę partnerystę, kurios turėtume visi siekti, noriu Jums pateikti vieną pavyzdį. Vakar susitikinėjau su komisijos atstovais. Ir aš žinau, kad EBPO siekė e, paskirti e, padėjėjų tiems e, postams, kuriuos dabar užima Bermudos atstovai, nes jie tikrai turi labai daug darbo. Ir aišku, po metų ar dviejų metų tie žmonės, kurie dirbė BPO, grįžta į savo šalį ir gauna, e, parsineša labai daug patirties. Ir, tai aišku, mums gaila jų, kad jie turi tiek daug dirbti, bet tai yra naudinga tiek jiems, tiek mums. Taigi vakar aš uždaviau jiems klausimą, ar komisijos atstovams, ar gali būti, kad į šios postus vėl bus paskirti atstovai iš Bermudų. nes jūs mus kritikuojate ir sakote, kad reikia e, dirbti kažkaip kitaip. Bet tai yra puikus partnerystės pavyzdys. Ir tikrai yra nuostabu, kad Bermuda buvo įvertina, kalbant apie mokumas 2, kaip atitinkanti visus standartus. Mes tikrai siekėmės patenkinti visus standartus ir juos viršyti. Ir aš noriu paraginti visus daryti štai ką. Jūs, kaip teisėkuros dalyviai, kaip politikos formuotojai, pažvelkite į mokumas 2. Nebauskite bermudų už tai, kad kad stengiasi viršyti tuos standartus. Geriau pasimokykite iš to, mums, ko mums pavyko pasiekti. Nes tai yra svarbiausias strateginės partnerystės dalis, mano nuomonė. Ačiū. Uh, Dėkoju už jūsų supratų atsakymą. Filipai, prašom. Ačiū, ponė ministra pirmininkė, kad atvykote šiandien į mūsų posėdį. Na, man šiek tiek sunku ką suprasti, kodėl nemažai įmonių, įskaitant ir jungtinių valstybių ir iš Europos, nori turėti savo atstovybės Bermuduose. Žinau, kad jūs turite puikų klimatą, kad e, gyvenate gražioje saloje. Jūs kalbate apie puikią patirtį, tačiau aš manau, kad tokios patirties galima rasti ir kitur. Net ir Europos ar Šiaurės Amerikos pakraščiuose kur nors. Jeigu tos įmonės pasirenka bermudus, aš manau, kad ne dėl to, kad teiktų vystomąją pagalbą, ar ne? Galbūt tai rodo e, kitokius dalykus. Na, jūs galite sakyti, ką norite, tačiau aš matau štai ką. Kai dėl skaidrumo jūsų šalyje viešų pranešimų apie įmonių e, mokėjimus nėra. E, įmonių, apie įmonių savininkus irgi informacijos gauti neįmanoma. Jūs kalbate apie santaupų direktyvos įgyvendinimą, bet vėlgi apie tą informacijos negausite. Patikėsiu jumis, Na, e, patikėsiu, kad yra skirtumų tarp Bermudų e, ir kitų vietų. Galbūt ir yra skirtumų. Galbūt, pavyzdžiui, jūsų šalis nedalyvauja pinigų plovimo operacijose, ar ne? Tačiau patikėsiu tada, kai bendradarbiausite su mokesčių institucijomis. Jeigu jūs laikysitės mokė, mokesčių direktyvos nuostatų, tai štai tada jumis patikėsiu. Ir tikėsiu, kad viską, ką jūs sakėte, yra rimti dalykai, tačiau kol kas dar turiu klaustukų. Atsakymas. Ačiū už klausimą ir komentarus. Aš norėčiau su visą pagarbą jums nesutikti su tuo, ką jūs sakėte. Pasakysiu, kodėl. Aš spalio pabaigoje tapau ministrė pirmininkė. Vienas iš pareiškimų, kuriuos padariau, buvo toks. Aš sakiau, kad verslas vyks nebe taip, kaip vyko iki šiol, kad mes būsime atviri verslui ir patys būsim atviri. Na be abejo, Bermudai yra gražus kraštas. Maničiau, kad aštuntame dešimtmetyje jau buvo žinoma, kad tas kraštas buvo žinomas dėl e, ramios aplinkos, gražių saulėlydžių, puikaus peizažo. Tačiau daug kas pasikeitė dabar. Ir dabar mes esame žinomi dėl kitų dalykų, dėl profesionalumo, dėl teikiamų paslaugų, mes turime reputaciją e, kaip tas kraštas, kur e, finansinės paslaugos išvystytos geriausiai. Tad aš manau, kad, kaip ir sakiau ankstesniuose komentaruose, svarbu pasakyti, kad mes turime susitarimus dėl keitimos informaciją apie mokesčius. Mes taip pat minėjome EBPO surenktą forumą mūsųse. Visą tai yra svarbu, be abejo. Tačiau aš taip pat norėčiau pridurti, kad kalbant apie mokesčių direktyvos, berbūt tai buvo tame sąraše, kuris buvo numatytas. Mes turime sustarimą dėl keitimosi informaciją apie mokesčius su jungtinėmis valstybėmis konkrečiai ir su daugeliu kitų šalių. Jeigu Bermuda e, gauna prašymą pateikti atsakymus dėl mokesčių mokėjimo apie vieną ar kitą dalyką iš kompetentingų institucijų, mes be abejo atsakymus pateiksime. Ir tokiu atveju jau yra buvę. Ir galima pasakyti, kad mes esame vieni iš tų dabar, kurie žaidžia pagal nustatytas taisyklės. Mes savo finansinę sistemą esame parengę puikiai. Aš manau, kad tai yra vienas iš tų dalykų, kurie pritraukia įmonės į bermudus, nes mes žinom, nes yra žinoma, kad mes ne tik kalbam apie reputaciją, mes nesėdime kur nors kampe, kurdami bankus. Mes turime bankus, kurie veikia, kurie veikia puikiai ir kurie atitinka tarptautinius standartus. Tad norėčiau pasakyti, kad Jeigu jūs pakeisite savo nuomonę, tai jūs pakeisite dėl to, kokie, kokie yra faktai, ne dėl to, ką mes vieni ir kiti galime matyti. Ačiū. Astrid, prašau. Merci, madame la présidente. Ačiū. Minutėlė, kol užsidės prelegentė ausinės. Sorry, enough, Labai atsiprašau, mano anglų kalba nekokia, tai kalbėsiu prancūziškai. Pone pirmininkė, pone Bermudų premjerė, norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote į mūsų komitetą ir norėčiau pasveikinti Jūs už tai, kaip Jūs papasakojate apie savo dedamas pastangas, kuriant e, geresnį patikimumą, geresnį reputaciją apie savo finansus. Aš irgi esu iš nedidelės valstybės, iš e, Luksemburgo didžiosios kunigaikštystės, mes patiriame iš didžiųjų pusės labai daug nepagrystos kritikos, kuri labai panašiai į tai, ką jūs čia išsakėte, kadangi mes uh, maži, bet gerai išsivystę, e, labai gerai išsivystę e, ne tik bankų sektorius, bet ir kiti ekonomikos sektoriai. Žodžiu, tai yra tokias, tokios rytis, kurių šiukštų neturi liesti mažyliai, tai yra rytis rezervuotos didiesiems. Taigi labai puikiai jūs suprantu. Ir norėčiau jūs pasveikinti bei pasakyti, kad tikrai nelengva Ir tai sakydama žinau, kad tikrai nelengva kovoti su senais prietarais. Prancūzų patarlės sako, kad kurčiausias, ko gero, kurtysis yra tas, kuris, ne tas, kuris negirdėjo, tas, kuris nenori klausyti arba išgirsti. Taigi ir tie, kurie daro kažkokius nepagristus sprendimus, nesiremdami faktais, irgi yra kurti. Tokie sprendimai nėra pagristi faktais, o pagristi tik tai senais prietarais. Na, mes Europos Sąjungoje. Mums Europos Sąjungoje labai patinka, kai atvažiuoja žmonės ir kažkokiose tai srityse kuria nedidelės parduotuvėlės. Labai svarbu, kad jeigu atvažiuojate ir pas mus dirbate, įsikūrėte, laikytumėte taisyklių, nes jeigu jūs laikysitės taisyklių, tai ir kiti labai džiaugsis dėl to ir e, gerbs tą faktą, kad taisyklių yra laikomasi. Norėčiau dar pasakyti porą žodžių dėl kaptif instrumentų. Sprendimai yra geri, nereikia jų iš naujo aptarinėti, tie pratimai yra, e, tie, e, tai yra suderinami dalykai, viskas yra pagal reglamentą, taigi reikia, nereikia nieko judinti, viskas yra suderinama su Solvency 2. Ačiū. Madam. Pone, aš galėčiau dar ilgai kalbėti, bet manau, kad jūs viską ir pasakėte. Dėkuoju už jūsų komentarą. Ir noriu pasakyti, kad lyderystė reiškia teisingus veiksmus. Bermudai jaučiasi esą lyderiai finansinių paslaugų sistemoje ir mes tikrai manome, kad visiems sąlygos veikti turi būti vienodos. Būtent todėl aš ir pasakiau kad gali būti, kad mus nubaus už tai, kad mums pavyko pasiekti tikslų ir viršyti, peržengti netgi kartelę, kai kitiems tai nepavyko. Dėkoju už komentarus. Ačiū. Jums pasisekė. Trys, ša, tri, trys žmonės kalbėjo, kurie kalbėjo apie captive priemonės, ir, o jums pavyko jas įgyvendinti. Anturin. Sí, muchas gracias. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad atvykote į komitetą. Ir norėčiau e, pareikšti, kad labai susidomėjai išklausėme jūsų žodžių. E, labai įdomi strategija, e, kurią pristatėte, e, labai įdomiai papasakojote apie finansinės paslaugas ir norėčiau užduoti du klausimus. Pirmiausia, dėl bendradarbiavimo. Europos Sąjunga sako, kad jos priežiūros priemonių yra laikomasi ir tai turėtų užtikti Ir aš norėčiau paklausti, ar priežiūros priemonės bus įgyvendinamos. Ir kitas klausimas būtų susijęs su bendradarbiavimu mokesčių srityje. Ar galėsime keistis informaciją pagal tai, kaip dabar bendradarbiaujame ir ar keisdamėsi, keistimasis tas informacija priartės prie mūsų europinių standartų? Ar buhalterijos taisyklės taip pat e, remsis taisyklė, taisyklė country by country. You your... Dėkoju už klausimą. E, pradėsiu nuo pirmo klausimo. Jūs kalbėjote apie tai, kaip mes galime palengvinti bendradarbiavimą su e, reguliuotojais Finansų e, ministras yra viena iš nepriklausomų institucijų. Aš nesikišu į politiką kaip premjerė. Galbūt dėl to pas mus viskas veikia taip gerai. Bermudų reguliavimo įmonė buvo, e, struktūra tiksliau buvo įkurta tam, kad dirbtų tarptautiniu lygmeniu. Ji palaiko santykius su reguliavimo institucijomis visame pasaulyje. Tai padeda iš anksto numatyti problemas susijusias su solvency 2, tai yra mokumo klausimų įgyvendinimu, tai padeda funkcinių lygmenių išlaikyti tinkamą dialogą. Tuo būdu galima užsitikrinti, kad turima visa informacija apie įmonės, apie holdingo kompanijas visame pasaulyje. Ta informacija yra konsoliduota ir uh, taip ir mesgama ta bendradarbiavimo grandinė tarp reguliavimo institucijų apskritai. Taigi Bermudų e, reguliavimo e, institucija taip ir veikia. Šią savaitę pagal partnerystės susitimus su tarp vyriausybės ir privataus sektoriaus mes kaip reguliavimo atstovai dalyvavome dialoge Ir taip pat pakvietėme iš viso pasaulio į Bermudus svarbiausių reguliavimo institucijų atstovų e, lapkritį pereitais metais diskusijoms. E, reguliavimo institucija mūsų mato, kad svarbu palaikyti darbo santykius su kitomis institucijomis. E, šį rytą Generalinis direktorius nurodė, kad svarbu dirbti toliau, ne, neliekant prie pasiektų rezultatų. Tiesiog iš veiklos matome, kad kalbama ne tiek apie formą, kiek apie esmę, nes mes norime užsitikrinti, kad abipusis E, keitimas informacija vyksta nuolatos ir tai padeda palaikyti gerą bendradarbiavimą. Kad dėl bendradarbiavimo mokesčių srityje, aš jau sakiau, kad Bermudai EBPO, e, su EBPO bendradarbiauja šiuo klausimu. Mes esame sąrašo viršuje, sąrašo to, kuris sudarė EBPO e, šalių, kur numatyti startautiniai standartai dėl mokesčių taikomi geriausiai. Aš rytoj pasirašysiu su Indonezija sustarimą dėl keitimos informaciją dėl mokesčių. Kitaip tariant, visa tai rodo, kad mes norime veikti kaip globalus partneris ir norime veikti aktyviai. Mes nenorime turėti jokių reikalų su šešėliniu verslu. Dėkoju už klausimą. Pedro. Dėkui, Pedro. Prašėdinta. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc foarte... Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti Bermudų ministrį pirmininkiai už jos ryštą siekti skaidrumo, nuseklumo, patikimumo verslo sektoriuje Bermuduose. Čia buvo užduotas klausimas turbūt ponas Lambert jį uždavė, dėl to, kad e, įvairiausių bendrovių registruotų Bermuduose savininkai yra ne visai e, patys ten nėra gyvenantis ir man ne visai aiškus buvo jūsų atsakymas. Klausimas, jeigu neklystų, buvo apie įmonių įregistravimą ir apie išmokų gavimą savininkams. Dalis mūsų teisės aktų, kurių dalį rengia ir priežiūros institucija, Mes esame numatę teisės aktus, kurie yra skirti kovoti su pinigų plovimu ir kitokia nusikalstama veikla. Ir tai mūsų nuomonė yra labai e, svarbu, siekiant užtikrinti skaidrę verslo sistemą. Tad pas mus, kai ateina įmonės pagėdaujančios įsiregistruoti Bermuduose, jos yra vertinamos kelių institucijų Jie, tos bendrovės yra patikrinamos, patikrinami ir asmenys pagėdautis įsteigti įmonę. Mes susisiekėme ir su Interpolu, kurie taip pat mums teikia informaciją, tad mūsų procedūros jau dabar yra veikiančios, viskas yra numatyta teisės aktuose. Ir tikrai pačios įmonės ne visada nori tiek daug informacijos iš karto apie save pateikti, bet mes jos reikalaujame. Ir taip pat yra atliekamas koleginis vertinimas tarp įmonių ir aš manau, kad mes viską atliekame žingsnis po žingsnio, bet pagal savo teisės aktus atliekame uh, tiek bendrovių, tiek asmenų pageidaujančių įsteigti bendrovės ir jas registruoti Bermuduose patikimumą ir visa ta informacija yra prieinama, dažniausiai tą informaciją galima gauti darbo valandų metu ir dokumentų net ir kopijos yra suteikiamos be jokio mokesčio ir mes tikrai tai žiūrime labai rimtai. Ačiū, Edvardai. <clears throat> Dėkui, gerbiama pirmininkė. Gerbiama ministrė pirmininkė. Kad ir kokia būtų istorija teisės sistemos valstybėje, kuri patyrė ekonominę blokadą, ji visą laiką bus uh, neaiški didiesiems žaidėjams. Didžiosiams valstybėms dažnai kila klausimų, kodėl mažosios nori savo susikurti sistemas. E, aišku, kad praeitįje trūko skaidrumo, trūko teisinės sistemos veiksmingumo, bet e, kai tik didžiosios valstybės pamato, kad mažosios atitinka tarptautinius teisės standartus, tos abejonės išnyksta. Ir jeigu tos abejonės jiems neišnyksta, tai reiškia, kad kažkas dar ne iki galo didžiosioms yra aišku. Ir kaip paaiškinti, kad kai kurios mažosios sugeba įdėkti tokias sistemas, kurios yra konkurencingos, bet nėra pakankamai skaidrios ir netitinka tarptautinių standartų. Kaip jūs taip galėtumėte paaiškinti? Can... Nežinau, ar galiu paaiškinti, kodėl kyla įtarimų tam tikroms valstybėms arba tam tikroms jų pareigūnams kai jie tos atitikties nemato, bet aš galiu patvirtinti, kad Bermudai atitinka visus standartus ir mes dirbame skaidriai ir esame linkę bendradarbiauti. Ir daugeliui atrodo nenormalu tai, kad jiems yra nesuprantama, kodėl maža valstybė gali būti patraukli investuotojams. Ir aš žinoma negaliu kalbėti už kitas jurisdikcijas ir tikrai jomis negaliu abejoti, bet kalbėdama apie Bermudas aš galiu kalbėti apie uh, tikslų pasiekimo vertinimą, galiu kalbėti apie TVF vertinimą, apie kitus atliktus vertinimus. Ir galiu pasakyti, kad Bermudai, žiūrinti tai, kaip ko, ir ko mums pavyko pasiekti. E, ir profesorius Kumins e, viename JAV universitetų yra pasakęs, kad Bermudose jaučiamas klasterių efektas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Bermudose yra labai daug talentingų žmonių ir žinių turinčių žmonių, Taip pat e, Bermudose veikia stambios ben, e, draudimo bendrovės ir labai daug paslaugų teikėjų yra mūsų šalys, šalyje. Mūsų bankai yra patikimi, e, HSBC bankas veikia pas mus, taip pat kitos e, stambios tarptautinės bendrovės turi savo atstovybės. Ir profesorius Kumins tai pavadino Bermudų magnetų efektu, nes atrodo, kad nors mes esame maži, bet esame inovatyvūs. Ir mūsų reputacija yra ta, kad mes esame ir patikimi, ir veiksmingai veikiantis, mūsų sistemos veikia veiksmingai, dėl to mes atrodome patrauklus. Ir atrodo, kad pas mus galima labai greitai įsilieti rinką naujiems jos veikėjams. Nėra sukūriama daug kliūčių tam. Ir įmonę įsteigti mūsų šalyje yra nesudėtinga. Mes žinome, kad jeigu nori būti konkurencingas, tai turi uh, sudaryti palankės sąlygas vykdyti verslą savo šalyje ir tą mes tengiamės padaryti savo valstybėje. Ir dėl to stengiamės užtikrinti e, veiksmingą reguliavimo sistemą mūsų šalyje ir todėl mūsų valstybė yra patraukli. Tiek e, finansų paslaugų prasme, tiek e, verslo sąlygų prasme. Kartais yra sakoma, kad nors mes, pas mus kaštai nelabai skiriasi, bet e, mūsų šalyje už tos pačius kaštus yra gaunama labai gera kokybė ir patikimumas, nes mūsų valstybė turi uh, gerą reputaciją, kuri nes, nesikeičia metai iš metų. Ir taigi pas mus yra labai geros kokybės paslaugų teikėjai ir tai yra išskirtinis bermudų bruožas. Bet mes suprantame, kad mūsų šalis dažnai yra dar siejama ir su malonumo šalimi, tai, kad yra pabrėžiama mūsų graži gamta, tai mes nu, dėl to tik džiaugiamės, kad turime tuos du pranašumus. I, I that... Dėkoju. Klausimus čia ir baigėme. Dėkojame, kad atvykote apsikeitimą nuomonėmis. Na, žinau, kad kai kurie parlamento nariai, kaip ir aš, pavyzdžiui, mielai ir toliau diskutuotų su jumis apie jūsų kūruojamą sritį, apie mokumas, mokumo 2 direktyvos įgyvendinimą, apie visą eilę kitų dalykų, e, apie ekvivalentiškumo principo dėgymą ir panašiai. Be abejo, teisingi standartai yra labai svarbus dalykas. Tačiau neturime gyventi Europoje apsitvėrę tvoromis. Mes taip pat norime, kad pas mus vystytųsi sėkmingai verslas. Dėkoju, kad atvykote ir ačiū už dialogą. Įdomų dialogą. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, o dabar penkių minučių pertrauka, nes kai kas iš kolegų turi eiti į plenarinį posėdį, aš pateisiu plenarinį posėdžio salę ir pasikviesiu Vengrijos finansų ministrą. Nepamirškite, kad jis turi ateiti į posėdį. Dėkuoju. Right. Uh, thank you, thank you, colleagues. Dėkui, kolegos. Dokumentus atidavėm plenariniai sesijai renkti. Dabar noriu pasveikinti Ven... pona Georgijų Matolšį, kuris yra tarybos pirmininkas ir Vengrijos finansų ministras. ir sveikinu mūsų seną gerą draugą, Karmeną. Ir mes tikrai galvojam, kaip mums čia pavyks išgyventi be jo pastarosiamis dienomis. Iš tiesų labai vieni prie kitų pripratome per visus tos trialogus. Sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį. Ir jūs mums turbūt pateiksite savo pranešimą, tai žodį jums ir perduosiu. Ačiū, Šeron. Aš turėčiau būti vienas iš jūsų Kon komiteto narys ir Karmen turėtų būti e, Ekon narys, tai mes labai tuo didžiuojamės. Gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami kolegos, pradžioje Sharon. Noriu pasakyti, kad e, Vengrijai pirmininkauti liko keletas dienų, tad e, aš apibendrinsiu pagrindinius mūsų tikslus ir pagrindinius rezultatus. kurių pavyko pasiekti Vengrijai per beveik pusę metų. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad buvote puikūs strateginiai partneriai. Jūs labai padėjote pirmininkaujančiai Vengrijai, nes per paskutinės šešias savaitės uh, vyko labai intensyvus ir labai naudingi trialogai. Jie buvo labai naudingi, jie padėjo mums atstovauti mūsų bendram požiūriui ECOFIN taryboje. Ir aš manau, kad visi pasiekėme labai daug ir nebe jūsų pagalbos. Antra, galiu pasakyti, kad mūsų susitikimo pagrindinis tikslas yra nepriimti sprendimus. Jau visus sprendimus priėmėme vakar ECOFIN taryboje, o jūs priimsite savo sprendimus Europos parlamente ir, žinoma, visi politikai, visi mūsų prezidentai, mūsų ministrai pirmininkai priėmė savo sprendimus, bet dabar šiuo metu jokių sprendimų nepriminėkime. Dabar yra tiesiog laikas skirtas apžvelgti mūsų strateginę partnerystę. Per paskutinius keletą mėnesių peržiūrėti mūsų bendrą darbą, išklausyti vieniems kitų dar kartelį. Tęsdamas pasakysiu, kad pirmininkaujant Vengrijai mes turėjome susitelkti į du pagrindinius klausimus. Pirma, mes dalyvavome tarybos darbe, tai reiškia, kad pirmininkavome tarybos darbo grupėms, ekofin tarybai, ministrų taryboms. Taip pat vyko dvi istorinės struktūrinės reformos, kurias mums teko pabaigti Noriu pasakyti, kad šios dvi struktūrinės reformos, žinoma, ekonominės valdysenos paketas ir Europos semestras yra iš savo prigimties istorinės. Nes kalbant apie ekonominės valdysenos, ekono, ekonomikos valdymo paketo atveju, Europos Sąjunga pirmą kartą bando koordinuoti valstybių narių ekonomiką. O Europos semestras yra istorinis todėl, kad Jis yra atsako į krizę dalis ir tai taip pat yra pirmas kartas, kai mums pavyko pabaigti Europos semestrą. Taigi mes turime susitelti į šias dvi struktūrinės reformas ir jeigu galiu tai pasakyti, mums pavyko įgyveninti visus lūkesčius nes tarybos, taryboje šiuos du darbus ir baigėme. Pasiekėme bendrai sutarimą dėl ekonomikos valdymo paketo ir taip pat vakar patvirtiname visas rekomendacijas parengtas komisijai ir jos jau dabar yra tarybos rekomendacijos valstybėms narėms. Tai yra rekomendacijos tiek stabilumo programoms, tiek konvergencijos programoms. Taigi, pabaigėme šitos du stambius darbus. Ir jie abu gali būti laikomi istoriniais žingsniais, tikėkime, tinkama linkme. Žinoma, už tarybos darbo ribų mums teko dėmesį kreipti ir į kai kuriuos kitus klausimus. Mes dalyvavome ESM procedūroje, taip pat dalyvavome sprendžiant Graikijos klausimus, didžiojo dvidešimtuko darbę dalyvavome, bet daugiausiai dėmesio turėjome skirti pirmai užduočiai, tai yra tiems strateginiams žingsniams rengiant ekonomikos valdymo paketą ir Europos semestrą. Ir atrodė, kad tas darbas vyko kaip įprasta, bet mums pavyko ir parengti finansinių paslaugų reguliavimo sistemą, baigti darbą prie jos. Taigi, baigėme darbą su pe, mažiausiai trimis dosje, jums pateiksime dar kitų dosje, kitų dokumentų paketų ateinančiamis dienomis. Bet ekonomikos valdymo paketas, Europos semestras ir finansinių paslaugų reguliavimo sistema sudaro Vengrijos pirmininkavimo pasiekimų esmę. Be to norėčiau pasakyti, kad be abejo ekonomikos valdymo paketas buvo pati svarbiausia užduotis, kurią reikėjo baigti. Ir dabar galutinis sprendimas dėl jo atitenka parlamentui. Manau, kad bendras ES atsakas dabartiniai krizai ir pastangos išvengti galimų krizių ateityje, nebūtų pakankamai rezultatyvus be ekonomikos valdymo paketo, be tų šešių dokumentų. Tai buvo bendros jungtinės pastangos tai tiek taryboje, tiek parlamente ir dar kartą dėkoju Jums už bendradarbiavimą tiek pirmininkančios Vengrijos valdų, tiek Andraš vardu Dėkoju Jums už tai, kad buvote puikūs strateginiai partneriai. Pirmininkausiai Vengrijai tai reiškia labai daug. Turiu pabrėžti, kad po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, pirmą kartą parlamentas ir taryba priėmė teisės aktą ekonomikos politikos srityje, taikydami bendro sprendimo priėmimo procedūrą. Būtent todėl aš manau, kad ši procedūra buvo istorinė, nes tai buvo pirmas kartas, kai taryba ir parlamentas sprendimą priėmė bendro sprendimo priėmimo metodu. Ir taip pat noriu pabrėžti, kad ta patirtis, kurią įgavo Europa iš šių dviejų institucijų bendradarbiavimo yra labai teigiama. Kaip tarybos pirmininkas galiu pasakyti, kad mano nuomonė parlamento pagalba tekstas buvo labai stipriai patobulintas ir pirmininkaujančios Vengrijos vardu noriu padėkoti Jums už visus pateiktus pakeitimus, kurių buvo labai daug, maždaug 2029. Jeigu neklystu, aš bent jau tokį skaičių žinau, atsimenu atmintinai. O Dar dėl e, ekonomikos valdymo paketo norėčiau pasakyti, kad tiek tarybos, tiek parlamento tikslai yra vienodi. Visų pirma, sustiprinti ES ekonominį valdymą, eurozonos ekonominį valdymą ir taip pat norime sumažinti kiek įmanoma ekonomikos sukretimų galimybę ateityje. Tai yra tiek jūsų tikslas, tiek tarybos tikslas. Taigi mes visi esame atsakingi už savo bendrą ateitį. Ir manau, kad einame teisingų kelių. Ir netrukus pabaigsime ir finalizuosime ekonomikos valdymo paketą. Taigi vakar tarybai pavyko pasiekti kompromiso, mes jį persiuntėme parlamentui e, finalizuoto teisinio teksto pavydalu, tai buvo padaryta vakar. Ir tikėkime, kad balsavimas plenarinėje sesijoje parodys, kad mūsų pasiekimai trialogo metu ir daugiau negu 17 valandų dėrybų metu. Iš tiesų jos vyko 17 valandų, nors atrodo daug ilgiau, ypač jums šiandien turbūt taip atrodo ir ekon komitetui. Taigi balsavimas galbūt parodys, kad mūsų pasiekimai bus, buvo visiems naudingi, visiems priimtini. Komisaro nėra, bet noriu pabrėžti, kad e, komisija atliko labai svarbu vaidmenį dėrybose ir e, jas moderuojant. Ir kadangi nėra pono Olireino, noriu padėkoti jam vis tiek, nors ir netiesiogiai, už puikų darbą. Kalbant apie Europos semestrą, dar keletas pastabų. Tai buvo dar vienas iš esminių užduočių pirmininkaujant Vengrijai ir labai džiaugiuosi galėdamas patvirtinti, kad pirmasis Europos semestro ciklas gali būti laikomas sėkmingai baigtų. Mums pavyko. Vakar taryba patvirtino rekomendacijas skirtas kiekvienai valstybei nariai ir taip pat bendras rekomendacijas Europos Sąjungai. Tai buvo pirmas kartas, kai tokios rekomendacijos buvo patvirtintos nuo Europos semestro procedūros gyventinimo pradžios. Mes manome, kad visas rekomendacijos yra labai naudingos, siekiant patobulinti valstybių narių ekonomikos politikas. Rekomendacijos buvo rengiamos atsižvelgiant į komisijos nacionalinių reformų e, vertinimo rezultatus, buvo vertinami kiekviena valstybė narė atskirai. Ir taip pat tos rekomendacijos bus dar kartą aptartos taryboje šią savaitę. Galiausiai galiu pasakyti, kad daug finansinių klausimų, kalbant apie finansinių paslaugų reguliavimo sistemą, taip pat buvo sėkmingai apsvarstyti. Mums pavyko padaryti pažangos, svarstant penkis dosje. Ir netrukus jums pateiksime dar du dosje, kuriuos tengiamės pabaigti svarstyti tiek taryboje, tiek bendradarbiaujant su jumis su parlamentu. Darbo liko pakeitimų transporto direktyvai ir finansų konglomeratų direktyvai. E, pirmininkaujantį valstybę padarė didelės pažangos teisėkuros pasiūlymų atveju, skirtų, e, kai kalbėjome apie finansinės paslaugas, taip pat e, kalbant apie priekybą tarp skolintais valstybiniais popieriais, kreditų įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo nuostatų atveju ir kitais finansiniais klausimais. Taigi, brangi Šeron, brangus kolegos, galiu pasakyti, kad m, mm, dirbti su jumis buvo labai malonu visais šiais mėnesiais, šiomis savaitėmis. Visi esame ES institucijos, tad turime dirbti kartu, turime vykdyti dialogus tarp komisijos, tarybos ir parlamento taip pat turime bendradarbiauti su pačiomis valstybėmis narėmis. Aš mm, stengiuosi palaikyti ryšį ir su Vengrijos parlamentu ir visą laiką labai palaikau demokratinį, demokratinius principus. Dėkoju Jums už bendradarbiavimą ir labai tikiuosi, kad parlamentas galės priimti savo sprendimą dėl ekonomikos valdymo paketo per ateinančias keletą dienų ar savaičių. Ačiū, Sharon. Dėkoju. Dėkoju už tuos malonius žodžius. Na, yra buvę ir pakankamai audringų laikotarpių, tačiau, kaip jūs ir minėjote, e, kalbant apie ekonominę valdyseną, buvo siekiama sutarimo, plataus konsensuso ir mes turime rasti sprendimus. Tačiau tai nereiškia, kad pirmininkaujančios Vengrijos darbas dėl to bus vertinamas praščiau. Jūs dirbote labai aktyviai, kurdami ekonominės valdysenos paketą ir dabar, na, su kaip jūs sustarimų nepasiekėm, šiaip ar taip Europos parlamentas dėkoja jums. Ir dabar liko finišo tiesioji, taip sakant, prieš randant galutinį sprendimą iki vasaros. Jean-Paul, jūs norėjot žodžio, taip? Ačiū, ponė, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti dvi pastabas. Vieną nuoširdžią, o kitą ilgesnę. Nuoširdį būtų tokia. Noriu pasveikinti už puikų pirmininkavimą Europos Sąjungoje. Noriu pasakyti, kad labai vertinome jūsų um, E, jūsų e, pasirengimą bendratarbiauti su jumis. Manau, kad pirmininkavusi ES Vengrija gali būti patenkinta nuveiktų darbų. Tai tiek buvo mano draugiško nuoširdumo. Dabar uh, ilgesnis e, pasisakymas. Aš nepritariu jūsų optimizmui, kalbant apie dabartinę padėtį. Turime tų labai rimtus klausimus, kurie tebėra visiškai atviri. Pirmiausia, Graikijos klausimas. Net jeigu parlamentas tiesiogiai šio klausimo ir nesvarsto, tai kad ir kaip bebūtų gaila, tebelieka dvi šalių diskusijų objektas ar e, diskusijų taryboje objektas, tačiau Visa tai turi didžiulės įtakos tam, kaip yra vertami Europos viešieji finansai. Tai turi nebejotinės įtakos eurui. Nuo pat pradžių manau, kad Graikijos problema nėra euro problema. Tai yra Graikijos skolos problema. Belieka tik gailę stauti. Dėl to, kad 2010 m. gegužė Graikijos problema buvo susijęta su euro problema Aš manau, kad tai yra dvi atskiros problemos. Graikija turėjo problemų, bet euras neturėjo problemų. Tai pirmoji pastaba. Antras dalykas - ekonominė valdysena. Padėtis tikrai sunki. Kodėl? Todėl, kad Europos parlamentas pateikė savo pageidavimus, taryba e, ėmėsi tam tikrų veiksmų, reikia jums padėkoti už, už tai, tačiau tebe lieka dar e, nelengvų klausimų, kurie drumščia šio klausimo galutinį sprendimą. Tačiau juk yra akivaizdu, kad ekonominės valdysenos klausimus reikia spręsti kuo greičiau. Nuo to priklauso ES patikimumas. Net jeigu tai ir nėra susiję tiesiogiai, bet tai taip pat yra susiję su patikimu to, kas būtų susiję su Graikija. Šiuo atveju mes kalbame apie valstybių narių gebėjimą viena vertus būti solidarioms ir kita vertus koordinuoti E, savo ekonominę politiką. Nes juk visi žino, kad neįmanoma turėti 17 ekonomikų ir vieną valiutą. Dabar turime pasimokyti iš krizės. Anksčiau tų, tų, tų išvadų nepadarėme dėl glaudesnio ekonomikos bendradarbiavimo, o dabar tas klausimas yra iškilęs taip, kad atidėliojimo sprendimo neįmanoma. Kiek aš žinau, tarp valstybių narių ir parlamentų reikėtų glaudesnių santykių, nes daugeliu vyriausybių vadovų ar valstybių vadovų Europos parlamentas yra kaip nacionalinis parlamentas, taip žiūrima į jį. Jam neva galima duoti tam tikras instrukcijas, ten gali turėti tokią daugumą, iš kurios gali pareikalauti laikytis vyriausybės duotų instrukcijų. Tačiau, kad ir kaip bebūtų liūdna, situacija yra netokia. Priešingai, Europos parlamentas negali greuti ar nuversti vyriausybės, kaip tai būtų įmanoma nacionalinėje valstybėje, kur e, vyriausybė atsiskaito parlamentui. Tuomet e, veikia tokie santykiai, o mūsųse gyveikia bendro sprendimo prieimimo procedūros santykiai. Kitaip sakant, abi pusės imasi atsakomybės ir ne viena nemano, kad viena gali paveikti kitos poziciją. Na, šiandien diskusijos šiuo klausimu nėra galutinai sutvarkytos, ne viskas yra aišku. Pragmatinių požiūrių žiūrint, ir tai yra mano asmeninė nuomonė, aš bijau, kad per, praeis penelik daug laiko diskutuojant dėl klausimų, kurie praktinių požiūrių neturi jokios reikšmės. Prevencijos principo, regis, nepavyks pritaikyti, nes prasidės bendri veiksmai ir Paskui reikės taikyti korekcinius tam tikrus veiksmus ir bijau dėl to, kad gali nutikti taip, kad ištikus tikrai kriziai neturėsim priemonių tai kriziai atremti. Bus mėtomasi suktais visokiais juridiniais argumentais ir bus veikiama labiau politiškai, kaip jau nutinka paprastai krizių metu. Dėkoju, ponė ministrė, pirmininkavusiai Vengrijai už puikų darbą Tačiau man liūdna ir šiek tiek kyla abejonių dėl to, kas įvyks artimiausių metų, nes klausimai labai svarbus parlamentui, ES, labai svarbu, kad parlamentas pasirinktų teisingai savo poziciją ir svarbu, kad gebėtume savo bendrapiliečiams mūsų pasirinktą poziciją paaiškinti. Ačiū pirmininkė, dėkoju. Manau, kad auga skalbėtojų sąrašas. Tris klausimus leisime paklausti ir paskui leisime atsakyti. Pone Vortman Kol. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad atvykote į mūsų posėdį, ponė ministrė. Pastar, tai yra paskutiniai jūsų pirmininkavimo mėnesiai, paskutinės dienos. Norėčiau pasakyti, kad jums pavyko panaikinti tuos skirtybės tarp tarybos ir parlamento pozicijų. Parlamente mes pradėjome nuo 2000 pakeitimų pavyko iki 700 jų sumažinti. Paskui į ponos Karman rankas pateko tas dokumentas, prasidėjo dėrybos. Aš manau, kad yra didžiulis pasiekimas, kad praeitą savaitę mes galime aptarti visus rūpimus klausimus. E, tačiau reikia pripažinti, kad visko iš karto išspręsti paprastai nepavyksta. Tad dabar mes dirbame toliau. Svarbu pažymėti, kad buvo pasiekta didžiulės pažangos. Norėčiau grįžti prie to, ką sakė kolega Žanpol Gozės. Visi mes turime prisimti didžiulę atsakomybę dėl Graikijos krizės, dėl vairių kitų dalykų. Mes turime priimti reikiamą teisėkuros paketą, kad galėtume pasakyti, kad tai bus tvirtas pagrindas tolesniam darbui. Reikalinga fiskalinė konsolidacija, reikalinga užtikrinti, kad mes rasime kelią atgal į ekonomikos augimą ir užimtumo plėtojimą. Visą tai yra labai politiniai klausimai, labai jautrus klausimai. Tikiu, kad visi kartu, dėdami pastangas, rasime sprendimus. Manau, kad parlamentas dėl procedūros pas, pareiškia savo nuomonę aiškiai. Mes esame pasirengę pirmo svarstymo metu rasti sutarimą. Norėčiau padėkoti už tuos reikšmingus pasiekimus iki dabar ir manyčiau, kad tą paskutinį kliūčių ruožą artimiausių metų turėtume sėkmingai veikti. Ačiū. Muchas gracias. Yo también quisiera agradecer hoy aquí. Eh, Labadiena, aš taip pat norėčiau padėkoti Jums, kad dalyvaujate už darbą, už aiškinamą į darbą ir už tai, kad papasakojate, kas vyko e, pirmininkavimo metu. Pirmą kartą pirmininkavo Vengrija ir pirmą kartą susidūrėte su tokiais e, mechanizmais, buvo e, E, pasirašyta Liuks, e, buvo pasirašyta Lisabono sutartis ir e, šiaip jūs surašėte visus savo pirmininkavimo aspektus į atitinkamą dokumentą. Buvo taip pat ir ekonomikos ministras, ir komisaras Barnier ir krizės komitetas, daug kas, visi pasisako už e, didesnę institucinę integraciją. Norėčiau pasiklausti, kokia jūsų nuomonė šio klausimu visas šias iniciatyvas apjungti, visas tas pastangas apjungti. Ar būtų gerai tą klausimą vystyti toliau, savai mes suprantama, mums labai rūpi Graikijos problema. Galbūt netinkamai kalbame apie Graikijos krizę, tai yra Europos krizė. Ir dar daugiau negu ekonominė krizė, tai yra politinė krizė, atsižvelgiant į jos dimensiją. Tikrai ir negreitai ir sunkiai gydysime šią sunkę lygą, tad norėčiau paklausti, kaip toliau e, krizės, su krizės padarniais kovoti. Dėl bendros pozicijos su parlamentu tai turėtų būti tikrai bendrą poziciją, nes piliečių lūkesčiai yra visai pagristi ir reikia duoti atitinkamą atsaką. Dar norėčiau padėkoti Jums už atliktą darbą. Daug klausimų lieka neišspręstų, suverenumo fondai ir kiti. Dėl, kri... dėl kreditų ir panašiai, tačiau aišku, kad ateinančiomis savaitėmis esame, e, esame pasidėję neblogą pagrindą susitarimui, kuris bus pasirašytas po kelių ateinančių savaičių. Jeigu galima dabar atsakykite į klausimus. Taip, šiandien kolegos visų pirma Labai dėkoju už jūsų sveikinimus, Vengrijai, pirmininkausiai, už jūsų šiltus pastebėjimus. Savai mes suprantama, kad mums jūsų pagalba ir parama buvo būtina. Ir mes jo sulaukėme. O kalbant apie ES patikimumą, aš šimtų procentų sutinku su, kole, su jumis dėl to, kad ES patikimumui iškilo grėsmė. Krize dar nesibaigė. Tai čia nekyla jokių abejonių. Ir dėl to gyvename labai pavojingais laikais. Kalbant apie bendras skolas pietinėje euro, eurozonos dalyje bandome spręsti jų problemas, taip pat bandome renkti ekonomikos valdymo paketą ateičiai. Ir aš žiūriuosi, kad mums pavyko pabaigti bent jau vieną iš šitų darbų. O Graikijos krizės išspręsti graikai, greitai nepavyks, tad mums teko rinktis tą antrąjį darbą, ekonomikos valymo paketą. Aš bent jau suprantu taip. Dėl Vengrijos krizės jūs esate visiškai teisūs. Iš tiesų tai yra politinė krize. Ir jei kalbant trumpai, turime būti labai atsargus ir labai atidus per ateinančius mėnesius, kadangi lengvo sprendimo Graikijos kriziai nėra. Dėkoju Karen už tokius šiltus žodžius. Kaip aš suprantu, iki galutinio susitarimo liko labai labai nebedaug. Pavyko sustarti 99,9 procentų arba bent jau 98 procentais, bet jau labai arti 100 procentų. Tad jau tuoj pasieksime bendro susitarimo. Europai jo reikia. Dėl to esu tikras. ES atsidūrė pavojuje iš finansų e, rinkos požiūrio. Ir mes labai norime, kad mūsų istorija būtų sėkmės istorija ir turime pasistengti. Ir manau, kad mes turime žengti ir papildomų žingsnių, dėti papildomų pastangų siekiant sustarimo. Dėl Antony pastabų ir klausimų Galiu pasakyti, kad mano pagrindinis įspūdis iš bendradarbiavimo tarp tarybos komisijos ir Europos centrinio banko ir žinoma Europos parlamento yra toks, kad mes galime dirbti kartu Nėra tai taip sudėtinga ir neįmanoma, kaip kam nors atrodo. Mes galime dirbti kartu. Toks susidarė man įspūdis ir jis nepasikeitė. Taigi mūsų bendradarbiavimas yra veiksmingas. Tačiau tai yra pakankamai skausmingas darbas, gana lėtas, kartais atsiliekame nuo numatytų tvarkaraščių, bet bendradarbiavimas vyksta. Žinoma, aš visiškai su jumis sutinku dėl to, kad negalime išspręsti politinės krizės finansinėmis priemonėmis. Kalbame apie politinę krizę kuri kyla iš pačios ES istorijos. Aš su tuo sutinku, bet pirmininkauti Vengrija nieko čia pakeisti iš esmės negalėjo. Todėl mes tengiamės susikoncentruoti į mums taryboje atitekusi vaidmenį. O Graikijos situaciją bando spręsti visos eurozonos šalis kartu. Kalbant dar apie ekonominio valdymo paketą, aš esu optimistiškai nusteikęs, bet aš iš prigimties optimistas. Aš vis tik, vis dar tikiu, kad rasime galtinį susitarimą, jaučiame spaudimą, tas spaudimas kyla iš kai kurių mūsų praeities klaidų, turime patobulėti ir dabar elgtis geriau, veiksmingiau, bet ekonominio paketo tikrai labai reikia tiek eurozonai, tiek Europos Sąjungai. Tad dabar žodį suteiksiu Andraš, galbūt jis norės ką nors pridurti ir dar kartelį dėkoju visiems už tokius šiltus atsiliepimus. Ačiū. Aš du pastebėjimus turėčiau dėl finansinio reguliavimo ir po to dėl ekonominio valdymo. Finansų reglamento klausimų galiu pasakyti, kad tikrai visai neseniai patyrėme dvi krizės, galima taip sakyti, tiek valstybių skolų krizė, tiek bankų krizė. Todėl buvo akivaizdu, kad reikia iškesnio geresnio reglamentavimo šioje srityje. Ir krizės pikas jau, galima sakyti, praėjo ir apskaitimas kreditų įsipareigojimų nevykdymo sandoriais ir taip pat prekybos kondais, vertybiniais popieriais, visi tie dalykai iškraipė iki tol veikusią sistemą ir dėl to teko ieškoti būdų, kaip geriau reglamentuoti šį sektorių. Ir mes tengiamės bendradarbiauti su parlamentu, ieškant to sprendimo ir dėkojame Jums už geranoriškumą ir bendradarbiavimą. 2008 metų rudenį buvo labai didelė problema, kad depozitinių garantijų sistemos Europoje labai buvo skirtingos valstybėse narėse ir visi ieškojo įvairiausių spragų tose sistemose, bandė jomis pasinaudoti. O dabar taryboje pasiekėme bendrą sutarimą dėl naujos direktyvos šioje srityje, kuria būtų reglamentuojama. Reglamentuojamos sistemos visoje Europos Sąjungoje, kur būtų numanoma, numano, numatomi E, depozitų garantijų fondai. Tai yra pirmas toks pasiūlymas istorijoje. Ir po mūsų pirmininkausinti Lenkija, tikėkime, sugebės pasiekti susitarimo kaip galima greičiau. Iš krizės turime pasimokyti dar vienos labai svarbios vieną labai svarbią pamoką turime išmokti. Kas atsitiko bankrutavus Lehman Brothers? Kad bankai ir finansų institucijos yra labai glaužiai tarpusavyje susijusios. Ir reikia ieškoti uh, įvairių garantijų, ypač išvestinių finansinių priemonių atvejais. Tas darbas yra labai sudėtingas rengėme naują reglamentą, kuris yra labai išsamus. Ir per paskutinius šešis mėnesius mums pavyko pasiekti labai didelės pažangos, aptariant šį reglamento pasiūlymą taryboje. O vakar ministrai taip pat turėjo progą dalyvauti politinėje diskusijoje dėl likusių dar neaptartų aspektų ir Mes tikimės, kad taryba ir pirmininkaujanti valstybė netrukus pradės dialogą su parlamentu dėl naujojo reglamento. Žinome, kad reikia judėti pirmin greitai. Dar vienas pavyzdys, kuris galbūt taip labai su krize nesusijęs, bet taip pat labai svarbus Jis yra labai svarbus Europos piliečiams. Tai yra naujasis SEPA reglamentas. Čia taip pat pasiekime bendro sutarimo ir bent dėl bendro principo jau susitarėme ir prasidėjo konsultacijos su parlamentu. Ir aš tikiuosi, kad šis naujas reglamentas atneš naudos Europos gyventojams. ši nauja Europos, ma, Europinio masto mokėjimų sistema bus jiems naudinga. Ir dar vienas pastebėjimas dėl ekonominio valdymo paketo. Taip pat turėsiu progos dar pasisakyti plenarinėje sesijoje rytoj. Bet čia noriu pasakyti, kad dabartinis tekstas, dėl kurio jau beveik susitarta, yra daug, daug geresnis ir daug geresnės kokybės negu kad buvo tada, kai sutarėme dėl bendro principo. Mes atsižvelgėme į jūsų pasiūlymus ir įtraukėme tokius svarbius klausimus į tekstą, kaip Europos semestro kodifikavimas. Galiu dabar pasakyti, kad jūs buvote teisūs. Iš pradžių mes bijojome numatyti e, Europos semestrą, jo kodifikavimą, ypač tai numatyti reglamento straipsnių tekste, bet dabar galiu pasakyti, kad e, jūs buvote teisūs. Ir taip pat labai džiaugiamės tuo, kad vyko ekonominis dialogas ir yra numatyta jį toliau tęsti, užtikrinant skaidrumą. Ir vakar taryba labai e, prašė patvirtinti kompromisinį pasiūlymą įtraukti ir konsultaciją su atskiromis valstybėmis narėmis. Ir kalbant apie makroekonominį disbalansą, jis e, yra labai glaudžiai susijęs su tais principais, dėl kurių mes jau praktiškai susidarėme taryboje ir visi pritarė, kad turi būti numatytos sankcijos, kurios turbūt taikomos e, daug ankstesnėme etape. Ir aš tikiu, kad mes taip pat pagerinome valstybių vertinimo, pasiekimų vertinimo lentelę ir ji dabar bus daug veiksmingesnė. Tai bus daug naudingesnis analizės instrumentas. Ir taip pat pasiekėme kompromiso dėl to, kiek e, tvirtinant tą lentelę turi dalyvauti Europos parlamentas. Manau, kad dar vienas žingsnis pirmin buvo tai, kad buvo numatyta konkreti e, peržiūros nuostata europinėms e, vertybinėms popieriams. Dar galtinio kategoriško sprendimo uh, nepriemėme ir dar turbūt nelaikas tai daryti, dar turime numatyti savo galimybę veikti ir, ir tam tikrą lankstumą, tam, kad ši nuostata būtų kaip galima veiksmingesnė. Sutarėme dėl to, kaip makroekonominių balanso atveju reikėtų elgtis, man atrodo, tai yra labai svarbus žingsnis pirmin. Ir vakar taryba taip pat pritarė tam, kad būtų konkreti nuoroda peržiūros nuostatoje įtraukta į SGP ankstesnį laikotarpį ir kad būtų numatytas atvirkštinės kvalifikuotos daugumos principas. Tuo pačiu metu taryba nusprendė paaiškinti, ir išplėsti, e, parengti savo deklaraciją dėl atvirkštinės kvalifikuotos daugumos ir taip pat dėl to, e, e, taip pat nusprendė parengti deklaraciją dėl atitikties ir nuostatų panaudojimo. Taryba įsipareigojo tokias deklaracijas skelbti viešai, jos apimtų E, konkrečias rekomendacijas, bet dabar ta deklaracija buvo išplėsta ir ji dabar apims ne tik tai reko, reko, e, rekomendacijas, bet ir komisijos pasiūlymus. Ir tai reiškia, kad viskas bus daug aiškiau. Jeigu atitikties ir nuostatų panaudojimo principas neveikia, tai reikš, kad reikės peržiūrėti sprendimų prieimimo principą, sprendžiant dėl sankcijų. Taigi, taryba yra pasirengusi dirbti tokiu principu. Dėkoju. Na, turime dar tris kolegas, kurie nori klausyti, todėl šiek tiek skubinu visus, krakinu dirbti greitai. Kolega Šuntis, Mekau ir kolega Langen. Jie norėjo iškelti klausimą. Nikolas, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, šiaip galėčiau pasakyti štai ką. Negalime sauliaisti atidėlioti terminų Baigėsi Vengrijos pirmininkavimas. Ar vyksta vertimas? Taip, vyksta. Tad tęsiu toliau. Taigi, kadangi pirmininkaujant, baigėsi Vengrijos pirmavimas, baigėsi ir mūsų posėdis, tad labai trumpai norėčiau klausti. Džiaugiuosi, kad atvykote į mūsų posėdį. Turėčiau daugybę klausimų jums, ponė ministrė. Tai neturi nieko bendro su tuo, kad jūs už, neva būtumėt užmiršęs kažką savo vadinėje kalboje. Tiesiog per pastaruosius šešerius mėnesius labai gaila plenarinėme posėdėje Europos parlamento. Nes neveikia vykdomosios valdžios kontrolė. Nežinau, kiek jūs esate atsakingas už tai. Tačiau mes neturime jokios galimybės tarybai pateikti klausimų. Nežinau, ar tai yra vien tik, tikriausiai tai nėra jūsų kompetencijos klausimas, tačiau klausimų nesakytų liktų daug. Kaipgi bus su Graikija? Ar Vengrijai pirmininkaujant graikai prašė finansavimo iš tam tikrų fondų ar prašė finansavimo iš Tarptautinio valiutos fondo. Ar tai yra tarptautinės teisės klausimas, tai yra sustarimas su šia institucija. Ekofin taryboje jūs tikrinote, ar Tarptautinio valiuto fondų atstovai dalyvaus teikiant ekonominės pagalbos priemonės eurozonai. Įsikrino tarp Tarptautinio valiutos fondo dalyvavimas šitokioje operacijoje atitiktų tarptautinės sutartis. Kai tarptautinis valiutos fondas imasi veiksmų, dalyvauja nusireiktus projektuose, jūs žinote, kad ką pasakė Europos parlamentas šito požiūriu. Pone ministrė, džiugu, kad kaip ministras išdėstyti čia savo nuomonę. Aš norėčiau paklausti, ką Jūs manote kaip deputatas apie šią situaciją. Juk matote, kad mūsų surištos rankos, surištos kojos, kaip galima vykdyti vienokią ar kitokią politiką, kuri atitiktų rinkėjų lūkesčius, jeigu tuo pat metu pasirašomi tarptautiniai susitarimai, kurie iki minimumo priboja šalies veiksmų laisvę. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė ministrė, už jūsų dalyvavimą mūsų posėdėje. Dažnai sakoma, kad nėra blogų klausimų, gali būti blogi atsakymai. Netrukus perduosite pirmininkavimą kitai šaliai, tad aš šiek tiek netikusiai paklausiu. Mes žinojame, kad ES nėra uh, viena vieninga uh, monetarinė zona buvo siūloma vykdyti vien, vieną vieningą monetarinę politiką, kad būtų galima atsisakyti, įveikti skirtumus ES. Nei krizės, nei vadinamųjų riebių karvių metais šito padaryta nebuvo. Tad kaipgi bus su vieninga valiuta, kai bus su vieninga monetarinė politika? Šiuo klausimu visi sako, kas ką nori finansų ministrai, ponas Trišė, ponas Junkeris e, ir visi kiti kalba viską, kas jiems ateina į galvą. Dabar paliksite savo testamentą kitai šaliai. Kaip jūs manote, kad daugiau politinės vienybės atsirastų, kaip reikia dirbti? Maničiau, kad svarbu žinoti, koks turi būti kelias, kad galima būtų įveikti kliūtis. Patirties turite, tada aš esu tikras, kad galite suteikti mums gairių, kaip tuo keliu eiti. Dėkoju. Trumpas klausimas. Pirmiausia, aš manau, kad e, puikiai dirbo pirmininkavusi ES Vengrija. Nes pirmininkavimas iš tikrųjų buvo ilgas. Jums nereikėjo e, jūs dar turite pirmininkauti iki birželio 30, paskui perims Lenkija pirmininkavimą profsąjungoje. Norėčiau čia paprieštarauti Graikijos kolegai. Jūs žinote, kad tarybos parlamentinė kontrolė yra ne mūsų atsakomybės rytis. Mes e, labiau uh, vykdomą valdžią kontroliuojame, tai yra Europos komisija ir esame teisėkūros proceso dalyviai. Na, o tarybą kontroliuoja nacionaliniai parlamentai, jūs tai žinote. Tačiau man kilo klausimas, ar taryba yra tikrai pasirengusi prisimti pasiekmes. Mes esame teisėkuros proceso dalyviai, dėl to turime teisę reikšti abejonių. Ekofine buvo priimti sprendimai, kuriais buvo siekiama komisijos pozicija sumenkinti. Jeigu dabar pasirinksime pusiau automatinę procedūrą į parlamento siūlymus. Vėl nebus kreipiamas dėmesys ir tai parodys, kad taryba dėja nenori prisimti jai tenkačios atsakomybės. Taryba bent tris kart keitė e, išvestiniams produktams. Ir kitiems dokumentams e, taikomos, taikomų taisyklių apriepti. E, nuolatos keičiamas tas laukas, kam taikoma. Kam komitė dokumentai, pirmininkė, netrukus nebeturėsime vertimo, turime tris minutės, galėsime tęsti paskui mūsų posėdį šiek tiek ilgiau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu trumpai. Kai dėl man iškeltų klausimų nu, galėčiau sakyti štai ką. Graikijos problemų sprendimas, Graikijos krizės sprendimas nebuvo ECOFIN darbo atvarkėje. Nes tik tiek galėčiau pasakyti, kai dėl Vengrijos parlamento. Vengrijoje mums pavyko pakeisti komisijos rekomendacijas. Mes protestavome prieš kai kurias iš tų rekomendacijų, ypač protestavome prieš kai kurias formuluotės pagrindinėme dokumente, kuriuo, kuriuo buvo paremtos rekomendacijos ir Europos komisija pakeitė savo nuomonę. Suformulavo tekstą kitaip. Tiek buvo, tiek galima pasakyti apie Vengrijos situaciją ir apie nacionalinio parlamento vaidmenį, sprendžiant ją. Na, tiesos yra, ką jūs sakote. ES nėra fiskalinė sąjunga ar monetarinė sąjunga, tai yra tiesiog Europos sąjunga kaip tokia. Kaip ir Prancūzija 17-18 amžiuje e, įkūrė valstybę, trijų šimtmečių prireikė, kad susikurtų tokia valstybė kaip Prancūzija. Nežinau, ar dar 200 metų turim savo dispoziciją, kad ES vieningą sukurtume. Tiesiog turime žinoti, kad procesas yra lėtas. Tam, kad galėtume ES vieningą sukurti. Mums reikia be abejo fiskalinės sąjungos, ekonominės sąjungos, mums reikia labai labai reikia politinės sąjungos, mums reikia euroobligacijų ir kai kurių kitų dalykų, kad galėtume atremti sėkmingai krizę. Būtent krizė ir kalta dėl to, kad reikia nuolatos rimti vis griežtesnės priemonės. Suponderė kreščit palma, sako lotynų patarlė. Tai gali padėti išspręsti visas krizės. Dėkoju. Yeah, uh, on, on uh... Kai dėl išvestinių produktų ir apriepties reglamento. Norėčiau pasakyti, kad susiaurėjo e, dokumento apreptis. E, kalbant apie nebiržinius išvestinius e, dokumentus. Priežastis, kodėl taip įvyko, nėra ta pati abiem atvejais, bet jau buvo sutarta dar pirmininkaujant Belgijai, kad dokumento apreptis keisis kad bus kalbama apie biržoje registruotus vertybinius popierius ir nebiržinius taip pat. Mes pastaruosius keletą mėnesių e, dirbome bandydami atskirti apriepties, dokumento apriepties klausimus, nagrėdami įvairiausias dimencijas. Kitaip tariant, kalbėjome apie uh, obligacijas, klyringo procedūrą, apie atvirą prieigą prie šių dokumentų, bandėme nagrinėti šios klausimus atskirai ir bandėme rasti kompromisą tarp atskirų valstybių narių, mums pavyko tai padaryti remianti šiuo pagrindu. Right. Uh, Ačiū labai. Baigėme klausimus ir noriu priminti visiems kolegams, kad šiandieną po pietų, trečią valandą, tęsime savo diskusijas dėl pasaulio ekonomikos valdymo, dėl Gunaro Hökmark pranešimo. Tai sustiksime tada. Dar kartą labai ačiū pirmininkausiai Vengrijai ir už visą jūsų nuveiktą darbą. Dar kartelį dėkoju. Thank you very much. Thank you. Nice to meet you. It was very nice to meet you.